yra arčiausiai piliečių, todėl mums e, reikia tiek regionų komitetą stiprinti, tiek e, e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą stiprinti, siekiant glaudesnės socialinės politikos ir mums taip pat reikia atitinkamų <clears throat> teismų Europoje, kurie būtų stiprus, kurie užtikrintų, kad būtų laikomasi Europos teisės EIVT, pavyzdžiui, taip pat yra atsakinga ne tik už šią užsienio politiką, tačiau taip pat ir už humanitarnės pagalbos teikimo, e, vystamosios pagalbos politiką už taikos išsaugojimą. Mes atstovaujame 500 milijonų ES piliečių ir mūsų institucija atitenka didelė svarbi atsakomybė. <clears throat> Mes e, privalome užtikrinti, kad būtų kontroliuojamas e, ir kitų institucijų darbas, taigi parlamento vykdoma veikla būtų neįmanoma vadovaujantis šūkiu pasiekime daugiau, panaudodami mažiau lėšų. Aš tikiuosi, kad e, taryba ir komisija bus pasirengusios su mumis bendradarbiauti tam, kad pasiektume užsibriežtų tikslų ir kad neatsitiks taip, kaip visą laiką atsitinka, kuomet reikia laukti iki paskutinės minutės, kol yra patvirtinamas, patvirtinamas biudžetas. Ačiū. Kadangi e, ponia Valmair atvyko šiek tiek pavėlaus iš kito posėdžio, tai mes e, pasiekėm, pakeitėme šiek tiek pasisakymą tvarką, tačiau dabar jums žodis. Ačiū, pirmininkė, aš e, komiteto pirmininkų suėgoje ką tik buvau, kur buvo pristatomi su Suomijos pirmininkavimu susiję klausimai. Dabar galime pradėti diskutuoti apie 2010 metų biudžetą. 2010 metų biudžete parlamentas nusistatys aiškius prioritetus. Pirmiausiai norime pastelti aiškias priemonės kovodami su klimato kaita. Biudžeto projekto pasiūlyme daug dėmesio skiriama moksliniams tyrimams plėtrai, moderniesiams moksliniams tyrimams, inovacijoms, naujausiams technologijoms, tam, kad galėtume atremti iššūkius, kurių dar kol kas nesugebame tinkamai atremti arba kurti naujas darbo vietas, stiprinti savo konkurencingumą, netapti priklausomais nuo kitų mm, šalių. <clears throat> Mes norime, kad e, tiek ekonomikos, tiek aplinkosaugos, tiek socialinės politikos rytise e, užduotume pagrindinės kryptis visame pasaulyje. Mes norime jaunimui suteikti e, tinkamas ateities kūrimo sąlygas ES, todėl turime ne tik tęsti Europos jaunimo užimtumo iniciatyvą, tačiau suformuoti aiškius, suformuoti aiškius tikslus, norime skatinti jaunimo mainus pasitelkę Erasmus Plus programą ir um, nemokamus geležinkelio bilietus jaunimui iki 18 metų tačiau taip pat norime spręsti ir svarbius klausimus susijusius su smulkiuoju verslu, skaitmenizacija, vėžio tyrimais ir kitų e, sunkiai gydomų lygų tyrimus. Tai reiškia, kad be e, svarbiausių temų, e, apie kurias jau ir taip daug yra kalbama, nepamirštume ir <clears throat> kitų ne, ma, šiek tiek mažiau svarbių temų, kurios svarbios valstybėms narėms. Saugumo aspektai mums yra labai svarbus, tą dar kartą pajutome per pastarąsias keletą savaičių. Saugumą privalo užtikrinti valstybės narės ir visa ES, skatindama tarpusavio bendradarbiavimą, koordinuodama kovą su tarptautiniu nusikalstamumu, norime sustiprinti išorės sienų saugumą ir taip pat Europiniai prokuratūrai turime skirti pakankamai lėšų likščioliniai. Asignavimai numatyti mūsų vertinimų nėra pakankami, nes jeigu iš tiesų norime, kad Europinė prokuratūra veiksmingai kovotų, tarkime, su e, PVM sukčiavimu, tai reikia aprūpinti prokuratūra pakankamų finansavimų tam, kad e, jie galėtų veiksmingai kovoti su pinigų plovimu, su PVM sukčiavimu ir išieškoti nuo 100 iki 200 milijardų eurų papildomą lėšų ES biudžetą. E, Mūsų e, ragina elgtis apdairiai ir atsargiai, tačiau nežinau, apie ką galvoja taryba sumažindama finansavimą pabėgėlių prieimimui 200 e, milijardų eurų. Mes norime suteikti žmonėms ateities perspektyvas, e, užtikrinti humanitarės pagalbos tiekimą ten, kur jos labiausiai reikia. Matydami, kas dabar vyksta Šiaurės Sirijoje, Aiškiai matome, kad šiuo metu numatytų lėšų tikrai nepakanka, kad Šiaurės Sirijoje galėtume steigti pagalbą. Stamoji pagalba apriepia ne tik humanitarinę pagalbą, tačiau taip pat ir aspektus susijusius su klimato kaita, aplinkosauga ir su tuo aspektu, kad būtina žmonėms jų e, tevinėse užtikrinti bent jau minimalę ateities perspektyvą, kad jie nenorėtų iš savo šalių išvykti. Mėla taryba, norėčiau, kad jūs pagaliau pradėtumėte su mumis kalbėtis, mėly ponai, pirmininkaujančios Suomijos atstovai, vien tik tai gerti kavutės kartu nepakanka, reikia ir rimtai keistis nuomonėmis. Ir aš noriu pritarti Gardija Zabal Rubial, ragindama, kaip ir ji, tarybą imti diskutuoti apie turinį ir tikrai negalime visų rimčiausių diskusijų nukelti į paskutinę taikinimo procedūros dieną, nes e, tada jau tikrai neturėsime laiko viską sudėlioti taip, kaip iš mūsų tikisi piliečiai. Ačiū, kolegė. Dabar tarybos vardu kalbės ministras Tylikainen. Sveiki atvykę, prašau, jiems žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbė parlamento nariai, ponės ir ponai. Man šiandieną garbė prisidėti prie parlamento diskusijų dėl ES biudžeto 20 metams. Jau turėjome galimybę dalintis nuomonėmis šią svarbę temą rugsėjo 8 dieną, tada pristatėme tarybos poziciją. Tada pabrėžiau, jog svarbu sukurti tokį biudžetą, kuris kurtų europinę pritinę vertę ir duotų rezultatų piliečiams. Tačiau tuo pačiu metu turime numatyti prioritus toms išlaidos rytims, kuris yra svarbiausias siekiant mūsų bendrų tikslų. Džiugiuosi galėdamas pasakyti, kad parlamentas ir taryba sutarė dėl prioritetų. Tarp šių svarbiausių prioritetų tai yra augimas, užimtumas ir inovacijas. Taip pat e, reikia reaguoti į klimato kitos iššūkį. Taip pat saugumas ir migracija, bei reikia padėti jaunimui ir investuoti į jų ateitį. Dėl ko nesutarėme? Tai yra, nesutarėme dėl to, koks reikalingas finansavimas šiems svėmės prioritetams. Prioritetus reikia tinkamai subalansuoti. Be abejo, piliečiams, piliečiai džiaugiasi tomis viešomis vertimis, kuris finansuojamas iš ES. Tačiau nepamirškime, kad pats piliečiai yra mokesčių mokėtojai ir jie nori, kad jų lėšos būtų tinkamai panaudojamos ir būtų tinkamas numatytas bendras šildų lygis. Tačiame kontekste suprantu, kad jeigu būtų įtraukti parlamento pakeitimai į kitų metų biudžetą, padidės 9 procentais įnašas 20 metams. Taryba visuomet vadovaujasi išmintingo biudžeto planavimo principais. Žvelgime tik švedinės, tik išorinės perspektyvos ir turime galvoje, kad šie laikai yra neužtikrinti. Matome daug pačių vairių iššūkius, jis klimato kaita, taip pat matome ekonominį neužtikrintumą, Taip pat matome didžiulius technologinius pokyčius ir kitus dėlius iššūkius. Būtent todėl komisija norėtų, atsiprašau, taryba norėtų, kad biudžetas dešinės metams būtų realistiškai planuotas ir būtų pakankamai lėšų reaguoti į nenumatytus atvejus. Būtent todėl tarybos pozicija yra štai kokia, kad siūloma didinti milijardų eurų biudžetą lyginant su 9 metais ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau taip pat išsakyti keletą pastabų dėl pakeitimų, kurie buvo nurodyti ir dėl kurių bus balsuojama rytoj. Kai kuriuose kategorijose Europos parlamentas siūlo didelius didinimus. Siūloma labai paremti kurios programas ir projektus. Kai kurie šių pasiūlymų ne tik viršyje projekto, biudžeto projektą, bet ir taip pat viršyje daugmetinės programos numatytas lubas reikėtų nepe, e, vengti tokio perteklinio biudžeto sudarimo. Reikia atsvelgti realius poreikius ir taip pat į gebėjimą panaudoti lėšas. Šiais metais matome, kad netiktis tarp pozicijų yra didesnė negu anksčiau. 4,2 milijardai eurų įsipareigojimuose ir per 6 milijardus eurų mokėjimuose. Tačiau esu įstikinęs, kad mes, dirbdami kartu, galėtume įveikti šios e, netitikimus ir sukurti subalansuotą biudžetą kitiems metams. Dėkuoju labai uždėmesi. Dėkuoju ponui ministrui. Toliau. Ar pasveikinsiu komisijos nariu Oettingeriu ir e, suteikti jam žodį. Gerbė pirmininkė, ponas ir ponai. Tarybos pirmininkė, ponas ir ponai, noriu iš pradžių padėkoti poniai Holmeier ir poniai Rubiel už atliktą darbą. Taip pat e, noriu aukštai įvertinti atskirų frakcijų ir komiteto, e, parlamento komiteto indėlį į e, šio pranešimo rengimą tarybos komisijos ir parlamento prioritetai yra tie patys. Pirmiausiai siekiame stiprinti užimtumą, ekonomikos saugimą, konkurencingumą, kovoti su klimato kaita, skatinti teikti paramą jaunimui, stiprinti žmogišką orumą, integruojant migrantus. Skirtumų pasitaikė anksčiau, numatant atitinkamą finansavimą skroms programos. Parlamentas norėjo komisijos biudžeto projektą padidinti 2,7 milijardais eurų, tuo tarpu taryba nori asignavimus įsipareigojimus sumažinti 1,4 milijardais eurų. Aš turiu pasakyti, kad visai gerai jaučiuosi, staudamas komisijai, e, kaip tarpininkas e, arba per, per vidurį tarp šių dviejų skaičių ir aš tikiuosi, kad per timiausias savaitės mes sugebėsime dalykiškai tarpusvės pasikalbėti ir e, komisija bus tinkamas e, tarpininkas tarp abiejų institucijų. Tas skirtumas palyginti su praėjusiais metais siekia 2,4 milijardus ir atrodo didesnis nei ankstesniais metais, tačiau e, ir dėl to gali taip atsitikti, kad e, tas e, tos dėrybos, tas taikinimas lapkričio mėnesį gali tapti sudėtingesnis. Dar sudėtingesnė situacija būtų, jeigu vyktų breksitas ir E, tiksliau breksitas be susitarimo, ko mes nesitikime. Aš palankiai vertinu jūsų pareikštą valią mm, bendradarbiauti, siekiant kompromiso, dėsime visas pastangas, kad iki lapkričio vidurio būtų pasiektas susitarimas ir kad e, tokiu būdu ES pademonstruotų savo sugebėjimą veikti. Kokie yra sudėtingiausi ginčytini klausimai? Parlamentas e, nori kai kurioms programoms ir priemonėms skirti žymiai daugiau lėšų, nei siūlo komisija mes suprantame parlamento poziciją, tačiau turime vis tiek elgtis apdairiai, nes jeigu dabar išnaudosime visus rezervus, tai kitais metais negalėsime lankščiai vykdyti biudžeto ir reaguoti į nenumatytus įvykius, tarkime, padidėjusius migrantų srautus ir tokioms priemonėms negalėsime skirti pakankamai finansinių išteklių. <clears throat> Taigi visiškai išnaudoti visus rezervus būtų neišmintinga, nes tokiu būdu negalėtume lankščiai reaguoti panaudojant biudžeto lėšas kitais metais. Taryba yra pasitelkusi, manau, pakankamai svarius argumentus, teikdamas savo pasiūlymus dėl infrastruktūros tinklų sungimo priemonių, Horizontas 2020 ir kosme programų numatydama joms mažesnį finansavimą. Ir būtent šiuo metu, kuomet e, vyksta tam tikras sąstingis kai kuriuose ES šalise, kalbant e, apie ekonomiką, kuomet mes vis labiau atsiliekame nuo JAF ir Kinijos, ypač mokslinio tyrimų ir plėtros srityje, turėtume bendromis europinėmis pastangomis siekti daugiau pažangos, tai aš nežinau, ar čia taryba tinkamai elgesi siūlydama apkarpyti minėtų programų biudžetą, nes jos taip pat labai svarbios yra ir smulkiajam verslui. Mes įvertinsime tas biudžeto eilutės, kuriams finansavimą siūloma padidinti ir pareikšime savo poziciją, jeigu manysime, kad praktiškai e, nebūtų galima prasmingai to biudžeto padidinti. Dar vienas opus klausimas galėtų būti susijęs su biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymu. Turbūt pamenate, e, kuomet pastarį kartą vykstant taikinimo procedūrai e, dėl pastarojo biudžeto komisija pateikė pasiūlymą atsižvelgdama į parlamento pageidavimus didinti finansavimą, perkeliant e, tam tikras lėšas mokslinio tyrimų e, srityje. Taryba tuo metu pareiškė savo nuostabą. Taip, iš tiesų toks pasiūlymas buvo pakankamai netikėtas tuo metu, tačiau šį kartą mes jau nuo gegužės mėnesio jį viešai pristatėme. Aš e, ilgą laiką dirbau nacionalinė regioninė politikoje, taip pat ir e, biudžeto tvirtinimo srityje ir manau, kad e, tikrai verta yra numatyti galimybę perkelti į kitus metus e, anksčiau nepanaudotas biudžeto lėšas ir taryba ir parlamentas jau prieš kelis metus yra atitinkama tvarka nustačiusios Taigi mes galime ginčytis dėl apimčių, dėl sumų, tačiau manau, kad dėl pačios priemonės tikrai e, abi institucijos e, turėtų sutarti dėl pačios priemonės taikymo. Parlamentas, e, kalbant apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, siūlo padidinti finansavimą 63 milijonais eurų. Matome, kad dabar jaunimo užimtumo iniciatyvos yra gyvenamos sklandžiai ir sėkmingai, esame sukaupę daug teigiamos patirties, nepaisant to, manau, kad ši suma atitinka reikiamus poreikius, ji yra numatoma arba siūloma per didelį, todėl diskusijų metu mes e, įvertinsime, koks yra poreikis atskiriuose valstybės narėse. Migrantų srautų valdymas dar viena prioritetinė sritis komisija turi turėti galimybę toliau tęsti priemonės, e, kurios yra gyvendinamos ties išorės sienomis valstybėse narėse ir bet kokie dirbtiniai rezervai supančioje mūsų veiksmų galimybės, jas apsunkina ir pastrai įvykiai. Šiaurės Sirijoje Turkijos e, veiksmai kariniai parodo, kad ES turi numatyti galimybę pakankamai greitai rasti papildomų lėšų. Dar e, vienas svarbus diskusijų klausimas tai yra parama Turkijai. Uh, Niekam nekyla bejonių dėl to, kad mes Ankaros veiksmus ir prezidento pasisakymus vertiname pakankamai kritiškai, todėl turime svarstyti ir finansuoti tik tuos projektus, kurie atitinka europinės vertybės, kurie yra naudingi pilietiniai visuomeniai, nevyriausybinėms organizacijoms, kurie stiprina demokratiją, teisės viršenybę. Taigi kartu su Turkijos žmonėmis, o ne su vyriausybė, turėtume e, bendrai e, vykdyti tas programas, dalyvaudami su Turkija, nedaugiau ir nemažiau. Tai čia turime vadovautis strateginiais ES interesais. Čia vėlgi, jeigu perkelsime nemažas lėšas į rezervą, tai gyvendyti tam tikras programas mums taps žymiai sudėtingiau. Noriu paminėti, kad taikymo procedūros metu komisija teiks atitinkamus pataisimus 2020 metų biudžetui e, siekiant <clears throat> įsipareigojimus padidinti 16,2 milijonus ir e, sumažinti mokėjimus 14,4 milijonais dėl e, rinkos pokyčių žemės ūkio politikos srityje, dėl to, kad žemės ūkio sektoriuje yra priiminėjami nauji teisės aktai. Taip pat, e, kalbant apie naują inovacijų fondą ir parlamento etatų skaičių, e, išorės veiksmų tarnyba ir EULIZA agentūros biudžetą bus siūlomi tam tikri pakeitimai. Gerbimi kolegos, tarybos ir parlamento atstovai, manau, kad atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės ir rengiantis Junktinės karalystės išstojimui ir e, paskutinės dienas skaičiuojant Junkerio komisijai, manau, kad tikrai vertėtų uh, pasiūsti aiškę žinę savo piliečiams ir iki lapkričio vidurio pateikti ir patvirtinti bendrą 2020 m. ES biudžetą. Tai atitiktų visų trijų institucijų interesus, todėl nekantrai laukiu tos dienos, lapkričio vidurio, kuomet mes sugebėsime sustarti Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariu. Dabar pasisakys komiteto atstovai. Užsienio komiteto vardu. Pirmas turėtų kalbėti ponas Galeris, tačiau jo kol kas nematau. Ar jis kitoje vietoje sėdi? Jeigu ne, tuomet suteikčiau dabar žodį kolegijai Katlen von Bremt, Tartautinės prekybos komiteto vardu komiteto atstovai gali kalbėti nelgiau nei po vieną minutę ir aš nuo šio momento dabar pradėsiu griežčiau kontroliuoti kalbėjimo laiką. Dabar viskas veikia, ačiū. Pirmininkė, kalbant apie tarptautinę priekybę, svarbiausia priekybos sutarčių įgyvendinimas, ypač tai pasakytina apie tvarios plėtros dalį sutartyse. Neturėdami pakankamai išteklių įsipareigojimų įgyvendinimui stebėti, e, sukeliame pavojų, kad viskas ir baigsis tuščiai žodžiais, o parlamentas to nesiekia. E, kalbam apie tokius dalykus kaip vaikų darbo išnaikinimas, e, sujungimas į laisvę, e, lyčių lygybė, žmogaus teisų įgyvenimas. Visam tam reikia papildomo finansavimo. Lygiai taip pat reikia lėšų, kad e, galėtumėm vertinti e, E, susidariusią padėtį reguliariai. Nepamirškime, kad pilietinė visuomenė yra labai svarbi įgyvendinant DSD skyrius ir lygiai taip pat mes turime kalbėti apie konsultacinių grupių įtaką įgyvendinant. Dėl tarptautinės priekybos komiteto dabar e, PPO multilitarizmas, daugia šališkumas susiduria su didelėmis grėsmėmis. Todėl mes parlamentas turime daryti viską, ką galime. PPO parlamentinė asamblėja yra labai svarbi diskusijose formuojant pasaulio priekybos politiką. Todėl komitetas apgailestauja, kad pakeitimai INTA komiteto pateikti nebuvo įtraukti E, ir aš e, dėkuoju už man sutiktą žodį. Toliau biudžeto komiteto, biudžeto kontrolės komiteto vardu kolegė Kretų. E, Ačiū, gerbiama komisijos narė. 2020 metų biudžetas yra paskutinis pagal šią finansų bazę. Tai yra perinamojo etapo, o tuo pačiu metu ir testinumo biudžetas. Pagrindinis tikslas - tęsti e, turimas programas ir sukurti sistemą naujoms programoms, kurios turės būti įgyvendintos nuo 2021 metų. Kalbant apie biudžeto kontrolės komiteto nuomonę, galiu pasakyti, kad pateikėme nemažai pasikeitimų dėl veiklos išlaidų, taip pat parengėme ataskaitas apie ES skirtingų fondų e, lėšų panaudojimo galimybės, kalbėjome apie vairius struktūrinius fondus ir apie išteklius skirtus e, generaliniai prokuratūrai. Pirmininkė, man gal greičiausiai reikės šiek tiek daugiau laiko, bet noriu pasinaudoti progą ir padėkoti komisijos nariui Oettingeriui už bendradarbiavimą formuojant daugiametę finansų programą ir 2021-2027 metų biudžetus. Deja, čia diskusija užstrigo ir tai sukelia grėsmę šimtams Europos programų, tarp jų ir Erasmus programai. Aš norėčiau baigdama kreiptis į pirmininkaujančią Suomiją. Dėkite daugiau pastangų, kad būtų sutvarkytas šis e, biudžetas, kuris e, turi būti pateiktas parlamentui. Ačiū. Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas Sigrid Murešan. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, komisijos narė, ministrė. 2020 metai, daugia metės finansų programos paskutiniai metai. Todėl turime pasirūpinti, kad biudžetui būtų skirta pakankamai išteklių, kad ES galėtų įgyvendinti savo įsipareigomus visus naudos gavėjams. Jokių būdų negalime duoti signalą uh, E, naudos e, gavėjams, kad ES negali apmokėti sąskaitų. Matėme, kas vyko per rinkimus. Žmonės atėjo gausiai balsuoti. Žmonėms reikia darbo vietų, reikia daugiau saugumo. Mokslininkai, studentai, ūkininkai tikisi paramos, lygiai taip pat paramos įsiki miestai ir kaimai per sanglaudos politiką. Visų jų turime klausyti. Kalbu ekonomikos reikalų komiteto vardu ir mano komitetas tikisi trijų dalykų. Visų pirma, tikime, kad bus pakankamai išteklių investicijoms ES sąjungos ekonomiką. Antras dalykas, tikimės, kad bus užbaigta kapitalo rinkų sąjunga ir bus išbaigta ekonomikos ir pinigų sąjunga. Todėl mums labai svarbu, kad būtų skiriami ištekliai EFSI Junkerio investicijų planui. Aš niekaip negaliu suprasti, gerbiamas ministrė, kodėl taryba siūlo 90 milijonų eurų sumažinti finansavimą šiam sėkmingam projektui, kurį mes parlamentas giname. Todėl aš noriu labai atvirai ir aiškiai pasakyti, Europos parlamentas nebalsuos dėl biudžeto, E, e, su Junkerio EFSI investicijų plano apkarpimu. Nebalsuosime už tai. Ačiū toliau užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Duriš Nikolsonova. Yes, thank you very much. Labai ačiū. Aš kalbėsiu savo kalbą, slovakų kalbą noriu pakalbėti apie kitų metų biudžetą MPL komiteto vardu. Du prioritetus išskirsiu. Visų pirma, reikia pradėti nuo struktūrinių fondų ir atitinkamų projektų. Turime išmatuoti rezultatus. Kitas prioritetas - turime daugiau dėmesio sutelkti papildomai vertėjai kurią neša mūsų lėšos. Jeigu valstybėse narėse yra nedarbo problema, ypač jaunimo tarpe, tai neturime tik tai ieškoti naujų fondų ir pilti juos naujus e, e, pinigus. Mes turime tiesiog atsikratyti priežasčių, dėl kurių jauni žmonės neturi darbo. Taip pat turime panaudoti žymiai daugiau duomenų, nes jeigu pamatysime, kad E, programos, kuriuose žmonės nori pakeisti savo kvalifikaciją, būtų naudingos, nes jeigu buvo žmogus baigęs tokią mokymo programą, vis tiek negauna darbo ir turi tik važiuoti į savo gimtą kaimą, tai jokios naudos nepasieksime. Ir aš čia kalbu ne tik apie romus. Mes turime ieškoti sprendimų dėl socialinės integracijos. Negalime palikti tų marginalizuotų bendruomenių, tokių kaip romų bendruomenės, e, vienų pačių. Tokios prabangos sauliaisi šiais laikais negalime. Ačiū. Ačiū. Toliau. Envi komiteto vardu kolega Kanfang. Gerbiamas ministrė, gerbiamas komisijos nariai, e, jūs paminėjote, kad ES įpareigojo 20 procentų klimatui skirti jau prieš daug metų. To įsipareigojimo mes nesilaikome. Biudžetas, kurį jūs siūlote, e, niekiek nesiskiria. Reikia žymiai daugiau milijardų, kad to tikslo pasiektume. Visur kartojame, kad matome klimato krizę. Jauni žmonės mobilizuojasi gatvėse ir biudžeto projektas, kurį jūs siūlote, nesiekia tų įsipareigojimų, kurie buvo prisimti prieš daug metų. Todėl Europos parlamentas reikalauja 2 milijardų papildomai klimato apsaugai iš šio biudžeto, kad mes galėtume optimaliai priartėti prie e, prisimtų įsipareigojimų. 2 milijardai eurų, tai sudaro 4 eurus vienam europiečiui. Bet jeigu matome, kokia yra klimato problema, kaip jaunimas mobilizuojasi, aš labai tikiuosi, kad taryba ir komisija uh, E, kažką veiks, o dabar jūs negirdite parlamento. Mes turime kovoti, kad pasiektume tos 2 milijardus e, projektams, kuriuos mes visi žinome, kad būtų kovojama su klimato kaita. Ačiū. Ačiū. Toliau. E, pramonės mokslo tyrimų ir energijos komiteto vardu kolega Valian. Yes, Ačiū pirmininkė. Kaip ITRE komiteto pirmininkė, noriu išreikšti paramą kompromisiniam paketui, kuriame yra įtraukta daug mūsų komiteto prioritetų. Iš tiesų, tai yra paskutinis daugiametės finansų programos biudžetas, todėl mes turime e, kiek įmanoma padidinti e, asignavimus moksliniams tyrimams, e, inovacijoms mažoms ir vidutinėms įmonėms ir daugelį kitų gyvybiškai svarbių sričių, kad sukurtume palankę dirbą naujai finansiniai perspektyvai. Pone Otingeri, aš tikiuosi, kad taip ir bus, nes kad ateityje veiktume sėkmingai, reikia mokslinių tyrimų programų finansavimo. Dabar jau turime Horizontą 2020 ir Kosme. Projektų kandidatuojančių finansavimo iš tų programų yra žymiai daugiau. Turime daug nepanaudotų fondų kitose srityse, todėl turime optimaliai išnaudoti turimas galimybės. Galiausiai Europos infrastruktūros rinklų sujungimo priemonė sėkminga programa, reikalinga infrastruktūrai, įvyksta sklandžiai, kaip ir investicijų planas, jie sukuria papildomos vertės iš privačių išteklių ir iš viešųjų lėšų, todėl mes turime CIF programą deramai finansuoti ir paskutiniais daugiametės finansų programos metais. Ačiū. Ačiū. Toliau. Imko komiteto vardu kolega Han. als rapporteur freue ich mich dass der haushalt Būdama pranešėja, džiaugiuosi, kad biudžeto komitetas atsižvelgia į vidaus rinkos komiteto rekomendacijas tvirtina 20 metų biudžetą, nes bendroje rinka yra e, pagrindinis ES ramsis, mums visiems reikalingi bendri standartai, jie ypač svarbus smulkiajam verslui, e, kuriam e, bendroji rinka yra pagrindinis raktas į sėkmę. Todėl mes turime, e, patvirtinami bendruosius standartus, užtikrinti sąžiningą konkurenciją, laisvą e, darbo kapitalo ir e, prekių bei <clears throat> asmenų judėjimą ir investuoti į skaitmeninės technologijas, nes investicijos į bendrąją rinką reiškia investicijos į ES ateitį. Ačiū uždėmesi, ačiū žodžio paprašė transporto komiteto vardu kolega Freund. Ačiū, pana pirmininkė. Galbūt kai kurie pamiršo, tačiau ES pasirašė kovos su klimato kaita Paryžiaus susitarimų, nepaisant to, CO2 tarša transporto sektoriu toliau didėja ir bent jau vertinamas 20 metų biudžeto projektą nematau galimybių kitą taršą sumažinti. Reikia ieškoti alternatyvų dizelinui, benzinui ir aviaciniam kūrui ir <clears throat> dar e, labai mažinami transporto biudžeto asignavimus tikrai tų alternatyvų nerasime. Jeigu mes norime įgyventi Paryžiaus susitarimą, nesugriaudami transporto sektoriaus, mums reikia jį iš esmės pertvarkyti, tam jau dabar reikia nustatyti atinkamas gairias, dabar jau pradėti investuoti, keisti teisės aktus, mums reikia greitesnių, saugesnių dviračio e, takų, e, priemešių. Uh, transporto sistemų, e, elektromobilių įkrovimo stotelių ir kitų priemonių, kurių mes nematome šiame biudžeto projekte. Taigi transporto sektoriui šis projektas nėra tinkamas. Ačiū. E, kolega Dekastas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai, ministrė, ponės ir ponai. Kitam biudžetui keliami ambicingi tikslai. Tai turi tapti biudžeto tiltu į Europos ateitį. Šis biudžetas turi atsakyti Europos piliečių poreikius. Ir Europos parlamentas nori užtikrinti, kad biudžetas būtų kokybiškas, kad būtų gera pradžia naujoms programoms ir naujoms politikos rytims Europos Sąjungoje. Komisijos nariai, turime nepamiršti, kad BŽUP vaidina labai svarbu vaidmenį Europos integracijos projekte. Tad negalime priimti BŽUP biudžeto mažinimo. Ne, priešingai. Norime, kad parlamentas paremtų taip pat ir mūsų ūkininkus bei verslininkus žemės ūkio, nes e, jie kenčia nuo prikybos karų, kurias pradeda mūsų konkurentai pasaulyje. Reikia tinkamus pareigojimų ir sustiprinti priemonės, kurios skirtos yra skatinti mūsų produkcijos vartojimą užsienyje taip pat ir reikia reikia atsverti tą didžiulę tarifų naštą, kurią mums užmetė JAV. Dėkoju. Dėkoju. Toliau žmogysis komitetas. Ponas, ponė Degero. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Žmogysis komitete mes gerai suprantame, kad 20 metų biudžetas nenumato pakankamai finansavimo žmogysis sektoriui Reikia užtikrinti sektoriaus tvarumą, reikia užtikrinti, kad veiktų bendro žmygystės politika. Tai gali padėti mums pasiekti mūsų tikslų, bet tam reikia ir tinkamo biudžeto. Ir svarbu sutinkamai subalansuoti aplinkosaugos tikslus bei žmygystės sektoriaus ekonominį pelningumą, galimybę išgyventi tik taip galima pasiekti bendros žemės, eh, žemės žemės tikslų jeigu bus tikslus siekimas tinkamai finansuojamas. Tad ES finansavimas turi būti didinamas, kad būtų galima gerinti įvairius aspektus, pavyzdžiui, išteklių vertinimą, taip pat atlikti poveikio aplinkai vertinimus, taip pat geriau vertinti ir poveikį mūsų bendruomenėms. O tam reikia tvarios žmytos politikos. ir tam reikia tinkamai, tinkamai biudžetą, reikia pakankamai lėšų. Taip pat, kaip ir žemės ūkio srityje, manome, kad čia reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų galima mažinti priklausomybę šiame sektoriu. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Kultūros komitetas. Kamerivert. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios savaitės pabaigoje posėdžiaus Luxemburgė taryba ir tvirtins išvadas dėl vadinamosios gerovės ekonomikos. Skaitant e, projektą, matome, kad e, siekima skirti daugiau dėmesio žmonėms priimant e, politinius sprendimus ir kad gerovės aspektai turi atsispindėti visose politikos srityse, kad žmonės galėtų kuo geriau išnaudoti savo turimą potencialą tam, Pirmiausia, reikia užtikrinti prieigą prie viešųjų paslaugų, sudaryti sąlygas e, kvalifikacijos kelimui ir mokymuisi visą gyvenimą. Gerbimo taryba, jeigu ketvirtadienį šias išvadas patvirtinsite, tai galėsite iškart pademonstruoti, kaip svarbu jums yra užtikrinti žmonių gerovę, pademonstruokite nuoseklumą ir e, atsisakykite savo planų apkarpyti E, tokias svarbes žmonių geroviai politikos sritis. Pirmiausiai, sanglos politiką atsižvelkite į parlamento poziciją, skirkite daugiau lėšų Erasmus, kūrybiškai Europai ir e, piliečių Europos programos finansavimui. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar kalbės e, piliečių teisų laisvių komiteto vardu kolegė Delbos Korfield. Ačiū. Libe komitete Darbas vyko tikrai veiksmingai ir e, sutartinai skirtingų frakcijų atstovai, skirtingi šešėliniai pranešėjai tikrai e, ieškojo būdų susitarsti tarpusavį, taigi mes rekomenduojame <clears throat> pritarti mūsų tiekiams pasiūlymams dėl e, gelbėjimo atviroje jūroje. Europa užuot kriminalizuodama nevyriausybinės organizacijos, kurios šiuo metu pakeičia ES ir valstybių narių pajėgumus, turėtų pati e, labiau prisimti, prisimti daugiau atsakomybės, užkirzdama kelią žmonėms, kurie žūsta viduržėme e, jūroje. <clears throat> Aš e, manau, kad tam biudžetui, kuris yra siūlomas, tikrai turi būti pritarta nes e, tam tikrą prasme ta priemonė užtikrintų teisingumą e, tarpusio santykiuose tarp valstybių narių. Kolega Tajani, AFKO komiteto vardu dabar kalbės. Grazie Gunter per il lavoro che fate per la collaborazione. Dėkoju Gunterį už e, darbus, kuriuos jau padarėte čia. Taip pat dėkoju už tą bendrabiavimą, kurį e, su mus vedėte per pasakilis metus. Norėčiau pasakyti, kad komisija pas, padidino asignavimą 20 metams, tačiau matome, kad taryba nori asignavimams mažinti. Vėl matome, kad taryba nesilaiko savo pažadų ir neleidžia mums efektyviau panaikinti tą atotrukį tarp mūsų Europos piliečių ir taip pat panaikinti atotrukį tarp institucijų. Uh, Svarbu užtikrinti priemonės, kurios didintų skaidrumą, taip pat priemonės, kurios didintų institucijų bendrabiavimą. Taip pat reikia remti programas, kurios padeda priečiams geriau sužinoti, ką veikia Europos institucijos. Norėčiau pasakyti, kad mums tikrai reikia daug finansavimo, ypač ir reikia finansuoti Europos ateities konferenciją. Tai turi būti ne tik komisijos reikalas, tai turi būti svarbu visoms institucijoms. Jeigu norime, kad Europa vaidintų svarbu vaidmenį pasaulinė e, scenoje. Ši konferencija turi pasiekti. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Moterų teisų ir lygybės komitetui. Fitzgerald Francis. Dėkoju. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjams už jų darbą. Na, iš komisijos atstovo, taip pat ministro ir kitų išgirdome labai svarbias pastabas. Norėčiau pasakyti, kad štai moterų teisų klausimas tarsi paliekamas paskutiniu kaip komiteto klausimas, bet vis tik reikėtų šį klausimą įtraukti į visas politikos rytis, kad visi komitetai apie tai kalbėtų. Tai būtų labai svarbu. Be abejo, tai yra paskutinė daugmetės finansų programos metai. Periname, turime pasiruošti perimą prie tvaros tikslų, plėtos tikslų ir desnio tvarumo ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas yra pateikęs daugiau pasiūlymų ir norėtume, kad būtų finansuojami pilotiniai projektai išlygybės rytyje ir jos būtina finansuoti, nes tai yra labai svarbu. Pažiūrėkime visas finansinės priemonės. Jas reikia įvertinti iš lyčių lygybės perspektyvos ir įvertinti, kokį poveikį tai daro. Mūsų pakeitimus palaikė visas FAM komitetas Ir tie pakeitimai yra labai svarbus. Tai sės ir su, su lytimis susijusiu smurtu, taip pat e, moteris informacinių technologijų srityje. Svarbi tema yra, čia matome didžiulius skirtumus, kurie auga. Taigi reikia rimtai tai pažiūrėti, rimtai pažiūrėti tos pakeitimus ir įtraukti šios pakeitimus, nes vis tai rodo, kiek mes rimtai žiūrime į lygybę. Na, aš Man visuomet buvo didelis kirpimo šaltinis, kai parlamentas svarsto lygybės klausimus, bet reikia tęsti tokį darbą ir toliau. Dėkoju. Toliau bus pasakymai frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP Fernandes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu kelis klausimus, kuriuos norėčiau užduoti tarybai. Taryba siūlo biudžetą mažinti 1,5 milijardais eurų, lyginant su to, ką siūlo komisija. Tai siejasi su Horizontas 2020. Taigi, kila klausimas, ar jūs matote, kad Horizontas 2020 ši mokslinio tyrimų programa yra nesvarbi? Ar jūs manote, kad e, ši programa neturi didesnių gebėjimų panaudoti lėšas? Taip pat ar manote, kad komisijos e, skaičiai kažkokiu būdu rodo, kad yra kokiu nors lėšų panaudojimo problemų. Ar tikrai galima taip pat ir mažinti lėšas Connecting Europe ar kitoms priemonėms? Negi tikrai galima mažinti finansavimą tokiams sėkmingos programoms, kurios yra, pavyzdžiui, Junkerio plane numatytas. Visą tai yra visiškai nesuprantama. Kitas dalykas. Taip pat tarybai. 218 milijonų eurų, kurie buvo nepanaudoti jie buvo perkelti ir dabar jis būtų galima panaudoti moksliniams tyrimams. Reikia lankstumo 15.3 straipsnis. Reikia to pasiremti. Taigi klausimas komisijai, kodėl nenorite mm, panaudoti šio lankstumo nuostatų? Kodėl nenorite paskirti tų nepanaudotų lėšų naujiems mokslinio tyrimų projektams šiemet? ES biudžetas gali skurti daug pridėtinės vertės. Tai yra labai svarbus biudžetas. Tai labai svarbu visiems Europos piliečiams. Visi Europos piliečiai turi suprasti, kad tik 7 procentai skiriama administraciniams tikslams, 93 procentai biudžeto yra investicijos. Ir tai yra esminės svarbos investicijos visose valstybėse narėse. Visi gauna naudos iš šio biudžeto. Tad tikiuosi, kad taryba galės sutikti su tuo. Tačiau žiūrint dabartinę poziciją, na, tai matome, kad tikrai bus dėlių sunkumų parlamentui pritarti, nes matome nuolatinius raginimus mažinti asknavimus. Norima mažinti ir mažas, tačiau kodėlgi, beje, norima tiek daug pasiekti rezervinių lėšų, negi man tai, kad bus kažkokių didelių, didelių tragedijų artimiausių metų, kažkas tokio neįsivaizduojamo nutiks. Na, keliu klausimus, tikiuosi sulaukti atsakymų. Iš mūsų pusės mes visuomet norime tik tais konstruktyviai dėrėtis. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Saldemokratų frakcijos vardu Laro Turų. Mėly draugai, kokios mūsų ambicijos Europai, jeigu turėsime, turime daug ambicijų, daug siekių, tai reikia didelio biudžeto kai yra sakoma, kad jeigu nusprendėme eiti menulį, tai taip ir darykim. Ir taip tikrai nuspręsta. Ir kažkas sako, kad NASA's biudžetas 15 kartų turėjo būti padidintas Amerikoje tuo tikslu. Ir dabar Junktinės Amerikos valstijos laimi einant į menulį. Bet šiandien mes nešnekam už menulio užkoriavimą. Mes kalbam apie žmonių ant žemės gyvenimo pagernimą. Kodėlgi mes neišsikeliam drąsesnių tikslų biudžetui. Kalbėkime apie naująjį žalę susitarimą. Prisiminkime Rooseveltą. Jis savo naujajam susitarimui, naujajam žygiui, kursui e, davė labai aiškias priemonės. Rooseveltas, kai reikėjo veikti per ketverius metus, tris kartus padidino savo biudžetą, kad e, galėtų e, menulį nugalė, įveikti amerikiečiai. Keturis kartus padidino skirimą biudžetą. Rooseveltas 12 kartų padidino um, biudž savo biudžeto kai kurias dalis kodėl nesusidarė katastrofų Amerikoje. Ar Kanedis ir Rooseveltas buvo išprotėję, ar jie savo valstybę sugriovė? Aišku, kad ne. Mes aiškiai matėme, kad tie lyderiai buvo vizionieriai, jie buvo drąsūs. O kas iš mūsų kolegė, e, kolegos suprantame, kad per ketverius metus mes galime sukurti kitokią Europą. Reikia ambicingesnio biudžeto, neprašant valstybių narių ir piliečių papildomų pastangų. Kai aš buvau mažas, e, po pelno mokestis siekia 45 procentus, dabar jis siekia 20 procentų. Žakas Deloras sakė, kad reikia e, europinio pelno mokesčių ir tada jis kalbėjo apie 5 procentų vidurkį. Ir jeigu mes nepaliesime mažų įmonių, mes surinksime 5 milijardus, milijardus papildomai biudžetų ir nepakenksime Europai. Todėl aš kaip socialdemokratas balsuosiu už šį biudžetą, man atrodo, kas sėkis geras kompromisas, abejo nelieka. Ačiū Monika, ačiū Eder, ačiū Klotilda ir visiems kitiems, kurie dėrėjosi. Mes balsuosime balsuosime už šį biudžetą ir dabar e, kovosime su taryba, kad šis biudžetas būtų patvirtas. Bet aš tikiuosi, kad tai paskutiniai metai, kai dėl tokio silpno biudžeto kovojame ir su nauja e, finansų programa sukurtursime tvirtesnį biudžetą, kuris tarnaus žmonių geroviai ir planetos labui. Ačiū. Dėkoju, dabar vėl dvi minutės, ponas Armon dragi colegi nu voi vorbi astăzi despre cifrele din. mieli kolegos šiandien nekalbėsiu apie skaičius sumas dvidešimt metų biudžete aš kalbėsiu apie perspektyvą kuri svarbi bet kokiam biudžetui. Bruselėje mes labai dažnai kalbame apie moky, mokesčių mokėtoją ir naudos gavėją, kas moka ir kas gauna tą naudą. Bet tai yra tokia perspektyva, kuri neatsižvelgia į ekonominę e, realybę ir mūsų biudžeto tikslo. Mes norime kurti vieningą, klestinti žemyną, kuris gerbtų aplinką. Tai tiesa, rytų šalyse E, situacija yra palankesnė e, viešųjų lėšų investicijoms. Tačiau e, bendra rinka duoda labai daug naudos stambiausiams mokėtojams. Ir tie srautai yra daug svarbesni negu biudžeto eilutės. Todėl labai neteisinga kalbėti vien tik tai apie mokėtoją ir naudos gavėją. Tai yra pavojinga mūsų ateičiai. Pagalvokime apie Didžiąją Britaniją. Kalbame apie, e, kalbama apie e, pajamas ir išlaidas biudžete. Ir lyderiai nesistengia pabrėžti vieningos rinkos naudos. E, privačių, prekybinių pinigų srautai nėra pabrėžiami ir nekalbama apie globalę perspektyvą ir labai gaila, kad ta šalis mato tik tai tai, ką pati duoda, ne tai, ką duo, gauna. Uh, Mes norime platesnių mostų užmojų e, biudžeto, mes norime daugiau lėšų skirti aplinkosaugai. Mes norime naujos institucijos, kuriai būtų skirta pakankamai lėšų, tai būtų Europos prokuroro e, įstaiga. Europos piliečiai turi žinoti, kad mūsų tikslai yra labai aiškiai apibriežti. Europa nebus tvirta, jeigu e, neišsikovos tinkamo biudžeto. Dėkoju pusantros minutės, ponas Andrėzen. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamentas ir mes Europos parlamente esame pasiruošę investuoti į ateitį. Mes pasiruošę Europos Sąjungai suteikti ateitį. Šis biudžetas yra konkretus. Pavyzdžiui, e, e, E, jauniems graikams e, baigus mokslus, jie, na, jie neturi darbo, bet mes iš ES siūlom atitinkamas darbo užimtumo programas. Todėl mes džiaugiamės, kad pavyko pasiekti uh, E, kompromisą ir rasti 500 milijonų eurų daugiau būtent kovai su jaunimo nedarbu. Ir tai yra be galo svarbus ženklas. Mes žaliai taip pat džiaugiamės, kad mūsų e, mums pavyko 1,2 milijardo daugiau skirti klimatui. Ir šios lėšos irgi yra be galo reikalingos. Pavyzdžiui, labai konkrečiai kovojant dėl oro švaros. Vien Bulgarijoje daugiau negu 2 milijonai žmonių kvepuoja prastų orų. Pavyzdžiui, vaikai, kuriems išsivysto kvepavimo problemos. Todėl yra be galo svarbu imtis veiksmų ir svarbu turėti tokį biudžetą, kuris e, atitinka atitiktų mūsų tikslus. E, taip pat mes e, kalbėjome dėl jūros gyvybės gelbėjimo. Mes nekartą komitete apie tai kalbėjome, labai svarbu numatyti lėšas. Mes kaip parlamentas esame pasiruošę, o taryba, tos visos, tas visas blokavimas, tie sekmadieniniai posėdžiavimai. Ar jūs esate pasiryžę kartu su mumis investuoti, ar jūs tik tai kalbėsite apie klimato kaitą ir daugiau nieko. Prašau lipti į mūsų valtį ir kovoti su mumis kartu. Dėkoju. Ačiū. E, Laport. Pone pirmininkė, brangus kolegos, 170 e, e, milijardų eurų yra siūloma. Kaip patvirtinsite 3 procentus Europos biudžeto skiriamo? Kur, ir Tai yra padidėjimas tik tais 2 procentų. Kodėl mes e, sakome, kad valstybės narės turėtų kažką daryti, o patys nieko nedaroma? Kodėl e, ne, nekalbame apie Brexit ir 7 milijonus eurų? Kodėl mes tiesiog leidžiame, kad tas biudžetas m, tiesiog klostytųsi, kaip jam išeina. Luksemburgo atstovai balsos prieš, nes mums kyla daug abejonių dėl to, kaip, vyksta, e, vyks, kaip, kaip vykdomos išlaidos. 100,6 milijonai Turkijos sienų apsaugai, taip pat e, pagalba stojimo e, mechanizmams, taip pat išorės veiksmų tarnyba E, lyg, lyg ES turėtų kokią nors diplomatinę e, rolę. Taip pat kalbame apie reformas, e, migracijos reformas, kad migrantai gali rinktis, iš, kurioje šalyje kreiptis prieglapšio tam skirta 400 milijonų. Taryba atstovauja nacionalinius interesus ir tai uh, irgi turėtų būti paminėta. Dėkoju. ECR frakcijos vardu. E, ponia Ronča, pusantros minutės. Ponas. Ministrowie reprezentujący Radę i Komisję. E, przygotowany budżet. Ačiū pirmininkė, ministrai. Biudžetas, patiktas biudžetas e, turi prisidėti prie darbo vietų kūrimo privačių investicijų stiprinimo. 2020 biudžetas turėtų prisidėti prie sanglaudos BŽUP ir konkurencijos politikos. Dabar svarbiausia problema yra migracija ir saugumas. Šis pasiūlytas biudžetas taip pat numato geresnį išorės sienų ir migracijos srautų valdymą norime e, sustiprinti išorinės Europos dimensijas. E, mažin, panaikindami migracijos e, srautų ištakas ir ger, geriau valdydami išorės sienas. Reikia imtis veiksmų kaiminėse šalise. Tai yra geras pereinamasis biudžetas ir jis prisideda prie dabartinių tikslų siekimo. Šis biudžetas nusipelno paramos mūsų nuomonė ir Mm, mūsų prioritetas e, e, Frontexo, Europolo ir Connecting Europe e, priemoniai ir Erasmus yra skirta dėmesio. Tai reiškia, kad mes turime pritarti šiam biudžetui. Taip pat pritarėme visiems atstaty, atkurtiems asignavimams ir komisijos projektui Matome, kad biudžete taip pat numatyta parama žemės ūkiui ir tikimės, kad šis biudžetas bus patvirtintas laiku, kad išvengtume ankstesniais metais kilusių problemų, kai turėjome spręsti įvairius, įvairius su dėlsimu susijusius klausimus. Dėkoju. O dabar GUE NGL frakcijos vardu ponas Papadimulius dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Tilikainin, pone Oettingeri. Paskutinį kartą, kai vyko diskusija apie 2010 biudžetą, 53 plenarinėme posėdėje pasisakė nariai. Nė vienas iš jų nepritarė tarybos pasiūlymui, kuriame e, yra sumažintos e, gyvybiškai svarbios biudžeto e, eilutės Negalime pritarti tokiam, tokiam biudžeto apkarpimui. E, mažinamos lėšos regionų, socialinės sanglaudos, e, jaunimo užimtumo programoms, techninių inovacijų, horizonto 2020 ir klimato, klimato krizės e, klausimams. Vakar buvo plojama kraštutiniai dešiniai ir Brexito atstovams kai buvo balsuojama už tą finansavimo sumažimą, bet tai išmuš iš vėžių ES. Padidės atskirtis